11 fondui, atsižvelgiant į e, tarp institucinį procesą. Labai ačiū komisijos nariai, ponios ir ponai. Diskusijos šio klausimu baigtos. Balsuosime rytoj pusę dvyliktos. Kitas darbo tvarkės klausimas. Kitas pono Tirojen pranešimas parengtas dėl e, asociacijos e, su tarp ES ir už jų šalių bei teritorijų. Vėl žodis pranešėjo keturioms minutėms. E, gerbiami kolegos pirmininkė, susitarimas tarp už jo šalių teritorijų ir ES baigia galioti šiais metais, dėl to mes turime galvoti apie naują e, susitarimą, galvų įvertinti e, mūsų tarpusavio san, santykius. Matome, kad vyksta labai daug pokyčių, e, kyla problemų dėl klimato kaitos, kitų e, dalykų, kurie turi tiesioginį poveikį mūsų partnerystėj ir šioms šalims. Taip pat e, reikia prisiminti, kad daug tų e, šalių ir teritorijų e, žengia vystimosi keliu ir jos taip pat išgyvena sunkumus dėl aplinkos pokyčių. Mm, ir tai kartais trukdo užsitikrinti E, tvarų e, e, vystimasi ir dėl to buvo pradėtas persvarstymas užjūrio šalių ir teritorijų santykių su ES laiko tarp nuo 14 iki 20 metų. 2008 metais jau buvo pradėtos viešos konsultacijos, žalioji knyga paskelbta, paskui komisijos komunikatas 2009 metais ir paskui buvo pasirašytas bendras pozicijos dokumentas prieš dviejus metus. Kaip žinia, e, mūsų komitetas taip pat prisidėjo prie e, svarstymų. Mes surengėme viešąjį klausimą pernai rugsėjo mėnesį. Mes galvojame, kad už jo šalis ir teritorijos turi būti mūsų būsimos partnerės, jos vaidina svarbų vaidmenį nes e, ir taip pat turime galvoti apie e, vystimąsi, apie skurdo mažymą, bet taip pat ir pridengti mūsų priemonės, kurios būtų konkrečiai pritaikytos toms šalims ir teritorijoms. Mums reikia išsamių diskusijų apie mūsų asociacijos ateitį. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad yra keturi svarbus pasiūlymai. E, pirmiausiai, e, konkurencingumo e, didinimas už jo šalių ir teritorijų. E, ir e, taip pat labai svarbus čia įmonių inovatyvus požiūris, inovacijų plėtojimas. Joms labai kyla problemų dėl to kol kas. Toliau reikia kalbėti apie bendrijos programų finansavimą inovacijų srityje, mokslinių tyrimų įmonėse srityje siekiant padidinti užsienio šalių tarėjų konkurencingumą. Taip pat reikia e, leis sudaryti sąlygas kur kas geriau dalyvauti užsienio šalims ir e, teritorijoms bendrijos programuose. Taip pat e, žinome, kad prekybos klausimai yra nepaprastai svarbus, kadangi tos šalis labai priklausomos nuo tam tikrų produktų ir lengvatinių muitų tarifai buvo laipsniškai panaikinti, dabar tos šalis tiesiog konkuruoja su trečiomis šalimis, kurių gamybos sąnaudos yra mažesnės. Ir komisija nepakankamai e, atsižvelgia į kilmės taisyklės, kurios galėtų padėti tų uh, už jo šalių teritorijų įmonėms uh, užsitikrinti geresnę prieigą prie uh, rinkos, pavyzdžiui, Seišelių, uh, Mauricijos uh, saloms. Ir ne visuomet uh, automatiškai taikomos tam tikros taisyklės už jo šalims ir teritorijoms. Uh, kitas klausimas - procedūrų uh, sertifikavimas. Uh, reikia galvoti apie kaip užtikrinti e, finansavimą už jos šalių e, ir teritorijų per e, plėtros fondą. Ir taip pat reikėtų užtikrinti viešojo valdymo taisyklių veiksmingą gyvendinimą, naudojant lėšas. Dar jums leidus, jau baigsiu, jeigu pirmininkė, prašote. Ačiū. E, Dėkoju pranešėjai. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pone Patraunė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Siekiant užtikrinti e, sąžiningas sąlygas. E, atokiausių regionų e, ūkio vystimuisi e, yra svarbus dalykas. Todėl aš sveikinu šį pranešimą. Jis įrodo, kad ES yra solidari, o solidarumas yra vienas pagrindinių ES principų. Taip pat šis pranešimas rodo, kalba apie šių teritorijų ypatingą padėtį e, ir todėl yra labai svarbu, kad būtų stiprinamas jų bendradarbiavimas e, su kitais e, partneriais. Mes turime e, kurti pridėtinę vertę, kalbėdami apie prekes pagamintas tose regionuose. Taip pat turime laikyti susitarimų pasirašytų su tais regionais. Turime e, skatinti transporto, turizmo, e, žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių vystimasi. Tačiau negalime taip pat taikstyti su neigiamu e, diskriminavimu e, tokių regionų, kuomet yra nustatyta 150 km, e, 150 km riba bendradarbiavimui. Čia ponas Ponga. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui atlikus puikų darbą ir už bendradarbiavimą dėl žiūrio asociacijų sprendimo pranešimo. Pirmąjį kartą Europos parlamentas išreiškė savo nuomonę apie ES ir užžiūrio šalis, santykius tarp ES ir užžiūrio šalių ir teritorijų. Uh, Finansinės, tinkamos finansinės priemonės sukūrimas lei, le, leis geriau sureaguoti į iššūkius ir aš taip pat norėčiau pabrėžti tą svarbę paradigmą, kurią siūlo komisija, kalbant apie naują užžiūrio asociacijos sprendimą. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, kurį reikia akcentuoti. Par, partnerystė su užžiūrio šalimis ir teritorijomis ir tikslas yra ne tik mažinti skurdą, bet užtikrinti konkurencingumą, šiuose šalyse ir teritorijose. Taip pat svarbu nepamiršti, kad keli generaliniai direktoratai e, kalba apie užjūrio e, šalis ir teritorijas ir jų įtraukimą į vairias e, programas. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus niuansas, kurį reikia akcentuoti, ponė pirmininkė. Dėkoju. Ačiū, ponė Basesko, paskutinė kalbėtoja. Dėkoju, pirmininkė. Nors oficialiai užžiūrio teritorijos ir valstybės nėra ES dalis, tačiau jos turi didelės strateginės reikš, re, reikšmės. Asociacijos sprendimo atnaujinimas dėl to yra labai svarbus visoms šalims. Tai užtikrins didesnį konkurencingumą ir sumažins tų teritorijų bei šalių pažeidžiamumą. ES turėtų bendradarbiauti su tomis šalimis ir teritorijomis ir daugiau dėmesio skirti tiems sektoriams, kuris, kurie skatina ekonominį augimą, pavyzdžiui, turizmas ir žemės ūkis. Taip pat turime paremti žuvininkystės sektorių tose teritorijose, ypač kalbant apie kovą su nelegale žvejyba ir taip pat turime atsižvelgti į pakrančių teritorijas. Taip pat pagalba, kuri, to, kuri yra skiriama tom šalims, turėtų būti geriau integruojama į regioninę ekonomiką ir e, skatinti bendradarbiavimą su kitais partneriais. Tačiau visos tos priemonės turi atspindėti tų šalių ir teritorijų ypatumus ir poreikius. Ačiū, e, komisarė Hedegard. Pone pirmininkė, Pone Tirolien, dar kartą norėčiau Jums padėkoti už pranešimą ir už tai, kad pasveikinote komisijos pasiūlymą. Rengdama šį pasiūlymą komisija išklausė visų pusių pasiūlymų ir komentarų. Galtinis tekstas rodo visapusišką komisijos įsipareigojimą padėti užžiūrio valstybėms ir teritorijoms jų socialinėje ekonominėje plėtroje. Užsienio asociacijos sprendimo pasiūlyme yra atsižvelgiama ne tik į įvairius iššūkius, su kuriais susiduria UHT, bet ir atsižvelgiama į jų privalumus ir galimybes. Taip pat norėčiau pabrėžti vieną esminį pokytį, lyginant su 2001 metų užsienio asociacijos sprendimu. Tai yra yra įtraukiamas atskiras skyrius dėl aplinkos, klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių rizikos mažinimo. Taip pat norėčiau paminėti kelis aktualius klausimus, kurie atsispindi pono Tiroliano pranešime. Pirmiausia, dėl konkurencingumo. Aš norėčiau pabrėžti, kad konkurencingumo didinimas yra vienas svarbiausių tikslų plėtojant santykius tarp ES ir užžiūrio teritorijų ir valstybių visi veiksmai, kurie, kurių bus imtasi užjūrio asociacijos sprendimo rėmuose, turi prisidėti siekiančio tikslo. Mes manome, kad tai yra aktualus, horizontalus klausimas. Komisijos pasiūlyme yra numatytos nuostatos, pagal kurią terito, tos teritorijos ir šalis gali dalyvauti visose programuose ir priemonėse, laikantis tam tikrų sąlygų. Mes uh, ir toliau norime aktyviai įtraukti užžiūrio šalis ir teritorijas į horizontales programas, tačiau užžiūrio asociacijos sprendimo pasiūlyme negali būti numatomos nuostatos kiekvienai konkrečiai finansiniai priemoniai. Tai paken, su, su, sujauktų visą teisinę santvarką. Uh, Europos parlamentas kalba apie tai, kad reikalingos paprastos veiksmingos procedūrinės taisyklės susijusios su programomis ir finansinės pagalbos įgyvendinimu. Tos taisyklės bus sukurtos po konsultacijų su užžiūrio valstybėmis ir teritorijomis bei atitinkamomis valstybėmis narėmis komisijos reglamente, kuris papildys e, užžiūrio asociacijos sprendimą, e, kalbant susijusiai su finansinė pagalba pagal 11 plėtros fondą ir programinės gairės. Kalbant apie priekybą ir kilmės taisyklės, užžiūrio asociacijos sprendimo pasiūlyme. Pasiūlymas yra svarbus žingsnis į priekį gerinant sąlygas užžiūrio valstybėms ir teritorijoms, remiantis bendra pirmin... preferencijų sistema, kilmės taisyklės nėra susijusios vien tik tai su mažų siuntų sertifikavimu, bet kalbama ir apie kitus priekybinius uh, partnerius ir galiausiai tos valstybės ir teritorijos gali gauti išlygas. Taip pat naujose taisyklėse yra supaprastintos taisyklės taikomos konkretie, konkretiems produktams, skaitant ir žuvininkystės produktus. Kalbant apie procedūras, pagal naujas taisyklės nuo 2017 metų jos pradės galioti, bus užtikrinamas e, savis, savų, savisertifikavimas mažiems e, E, operatoriams. Taigi visi tie klausimai jau yra įtraukti į sprendimo pasiūlymo tekstą. Aišku, regioninis bendradarbiavimas gali vykti įvairiomis formomis, keičiantis informaciją, geriausią praktiką. Taip pat parama gali būti teikiama atitinkamoms programoms, organizacijoms. Ir už ir asociacijos sprendimo pasiūlyme yra numatyta nuostata, kur yra apibrėžiamos taisyklės ir sąlygos tam, kad būtų geriau sudarintos finansinės priemonės ir partneriai toje pačioje geografinėje teritorijoje. ES nori paremti užrio valstybės ir teritorijos, kurios nori artimiau bendradarbiauti su kaiminėmis ir kartu spręsti problemas. Anksčiau užrio valstybės ir teritorijos ir ES bendradarbiavo švietimo užimtumo, sveikatos, priežiūros, socialinės politikos srityje. Čia turime puikių pavyzdžių. Atsižvelgiant į to bendradarbiavimo sėkmę, tie sėkmingi elementai atsispindi ir naujame pasiūlyme, e, ypatingai kalbant apie plintančių užkrečiamų lygų prevenciją, kitus aktualius klausimus. Yra atskiras skirsnis skiriamas socialiniams klausimams, kur yra kalbama apie socialinę politiką užimtumą. Na ir galiausiai Europos parlamento didesnis vaidmuo už jo asociacijos sprendime, jis numatytas yra pranešime. Aš norėčiau patikinti, kad aš norėčiau pabrėžti, kad parlamento nariai bus informuojami apie proceso eigą. Dėkoju. Įtropė.